E, pagal nustatytas taisyklės. Vokietijos kompetentingos institucijos atsiuntė prašymą panaikinti parlamentinę nepriklausomybę poniai Ingeborgai Gresley, kadangi e, su jie susijęs yra e, tyrimas vienas. Prancūzijos kompetentingos institucijos taip pat atsiuntė prašymą panaikinti parlamentinę nepriklausomybę ponui Steve Briua, kadangi vyksta teisminis tyrimas. Pagal taisyklės į Teisės reikalų komitetą nusintėme šios prašymus.